Welcome to this meeting. Labą dieną visiems susirinkusiems iš šį posėdį. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas. Vienas pakeitimas. Penkti, penktas klausimas. Užimtumo politikos gairės valstybės narėse. Atidedamas pagal koordinatorių sprendimą. Vertimas, žinoma, bus prieinamas visiems šio posėdžio metu ir seminaro metu į visas kalbas, išskyrus suomių, maltiečių, kroatų ir galų, tai yra airių. E, informacija apie delegaciją į CDFOP. Tai buvo delegacija, kuri vyko į profesinę mokymą į centrą nusiusta delegacija vasario mėnesį. Sekretariatas parengė informaciją apie šią delega, šį vizitą ir galite jį paskaityti. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas sausio 25, vasario 17-18 ir vasario 23 dienos protokolai. Ar galime juos patvirtinti? Gerai. Na, o dabar ketvirtas klausimas. Noriu šiltai pasveikinti komisijos narius, ponę Tyson ir poną Tiborą Navračič. Džiaugiamės, kad atėjote į mūsų posėdį ir laukiame geros, intensyvios, įkvepiančios diskusijos su jumis. Na, bet aišku, pirmiausia, noriu steikti žodį kolegijai poniai Kosta, kuri mums pristatys šią tematiką. Taigi prašom. Mėly kolegos, kultūros ir švietimo bei žimtumo komitetai nusprendė surenkti šį bendrą posėdį kartu su komisijos nariais Taisen ir Vilamračiš. Ir norėjome priminti jums pirmiausiai apie tai, apie 13 Erasmus studentų žūti, tragišką žūti Ispanijoje. Praėjusią savaitę Strasbūrė mes paminėjome išpolių Bruselėje aukų atminimą. Vakar įvyko kita tragedija Viduržėmio jūroje. Atrodo, kad e, tos žūtis niekaip nesiliauja, tačiau noriu priminti jums taip pat tos 13 merginų iš šešių šalių, iš kurios kaip liūdėjų tėvai, išgyveno ypatingą etapą savo gyvenimą, taigi nenorėtume, kad tokie dalykai kartotųsi, aišku. Saugumas turėtų būti užtikrintas jauniems žmonėms tuo metu, kai jie užsima mokymosi veikla, Erasmus turėtų būti džiaugsminga patirtis, tai turėtų būti pozityvus potyris. Na ir mes e, siūlysime daug kitų iniciatyvų skirtų toms merginoms, o dabar tylos minutę norėtume paminėti jų atminimą ir pabrėžti savo įsipareigojimus jų veikloje. Kina, Chloe, Veronika, e, Fuonom Ant, Giulia e Kristina. Grazie. again... Taigi dar kartą noriu padėkoti komisijai šią iniciatyvą surenkti klausimus įgūdžių darbo tvarkės tema. Čia atsakingi abu užimtumo ir kultūros komitetai. Čia galbūt ir nereikėtų sakyti, bet aš vis tiek pasakysiu, kad yra labai svarbu siūlyti pozityves į, priekį, į ateitį nukreiptas e, iniciatyvas darbo rinkai. Kvalifikacijos ir švietimas yra mūsų politinių frakcijų prioritetai. Ypač norėčiau padėkoti už iniciatyvą užtikrinti raštingumą e, visiems. Neprimtina, kad neprimtina, kad ir tarp dabar gimstančių žmonių yra tokių, kurie niekada neišmoks nei skaičiuoti, nei rašyti ir tokių yra netgi ir Europoje. Tai yra gėdinga iš tikrųjų. Toks būtų išeitinis taškas, aišku, mes norime pasiekti kur kas daugiau, taigi pirmiausia suteiksiu žodį poniai Taisen kuri pristatys mums šią temą. Labai svarbią temą mūsų komitetams. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas pirmininkės, kolegos. Aš džiaugiuosi galėdama grįžti į šios namus kartu su jumis, į šį bendrą posėdį, posėdį keitimus nuomonėmis su jumis apie įgūdžius. Įgūdžiai buvo tema, pirmą kartą man grįžus šį parlamentą, kultūros komitetą 15 metų vasario mėnesį. Na, ši tema ir išlieka jūsų komitetams svarbi. Ypač džiaugiuosi tuo, kad popirinė turės rezoliucija dėl jaunimo nedarbo ir įgūdžių ir Martinos Dievelobos pranešimas dėl įgūdžių atitikties. Taip pat žinau, kad rengiami pranešimais svarbiais klausimai Erasmus Plus naudojimas, siekiant mažinti įgūdžių spragas, profesinis mokymas, standartai ir mokymasis naujų įgūdžių darbo tvarkės kontekste. Šiandien norėčiau pakalbėti su jumis apie tai, kokią pažangą pasiekėme šioje diskusijoje ir pristatyti mūsų apmąstymų e, šią temą, kuri, kuri yra labai svarbi Europai, e, pamastymai, siekiant užtikrinti, reikia užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų būtinus įgūdžius, kad galėtų atitikti besikenčiačios rinkos poreikius. Ir dėl to turime šią įgūdžių darbo atvarkę. Europos ekonominė sėkmė dideliu mastu yra pagrįsta mūsų žmonių įgūdžiais mūsų ateities konkurencingumas ir augimas priklauso nuo įgūdžių. Pokyčių tempas darbo rinkoje e, dėl to kelia ypatingų iššūkių skaitminė revoliucija ir toliau keičia darbo vietas. Iš karto turiu pasakyti, aš, aš nematau jokio prieštaravimo dėl įgūdžių e, darbui ir e, įgūdžių gyvenimui. Žmonių įgūdžių gerinimas, jų panaudojimas yra socialinio sažiningumo klausimas. Neraštingumas, skaitmeninių įgūdžių neturėjimas reiškia, kad negali žmonės patekti į darbo rinką, bet taip pat jie yra išskiriami, izoliuojami nuo visuomenės ir patiria skurdo riziką. Noriu užtikrinti, kad žmonės turėtų būtinus įgūdžius, kad galėtų pagerinti apskritai gyvenimo galimybės, o tai atitinka ir atitinkamų įgūdžių turėjimą darbo rinkoje. Tai čia priklauso ir kūrybiniai įgūdžiai, komunikacijos įgūdžiai. Jeigu norime kovoti su neligybė, turime sprendti spragą tarp tų, kurie turi gerus įgūdžius ir tų, kurie jų neturi. Ir dėl to ši tematika svarbi įvairioms politikos sritims, o svarbiausia tai yra užimtumas ir švietimas. Aš dalyvavau su kolega Tibor, su švietimo ministrais diskusijoje vasario mėnesį, o Tiboras dalyvavo su manimi Tiepsko taryboje kovo mėnesį politikos diskusijoje skirtoje įgūdžiams. Be to, mes labai aktyviai dirbame su kolegomis visoje komisijoje, analizuodami visus požiūrio kampus dėl mūsų pasiūlymų įgūdžių darbo atrakėto. Džiaugiamės šią galimybę gerbiamas pirmininkės, pasikalbėti su abiejų, jūsų abiejų komitetų nariais. Ir tik tai dirbdami kartu švietimo, mokymo ir darbo rinko politikos srityje mes sugebėsime sukurti e, ir įvykdyti reikalingas reformas, kad susidarotume su įgūdžių iššūkiais ir už, užtikrintume e, sažiningumą Europos socialinėme modelėje. Šio iššūkio dydis E, yra didelis. Vienas iš penkių europiečių, tai yra 70 milijonų e, e, saugusių žmonių, prastai skaito, rašo ir turi menkus skaitmeninius įgūdžius. Bet 90 procentų visų darbo vietų reikalauja tam tikrų įgūdžių iš šios ryties. Daug, per daug žmonių dirba darbą, kuris netitinka jų, jų, jų talentų. 30 procentų aukštą įsilavinimą gavusių žmonių dirba darbą, kuris nereikalauja aukšto išsilavinimo. Tačiau 40 e, procentų e, darbdavių neranda tinkamų žmonių, 70 procentų aukštojų mokyklų mano, kad suteikia tinkamus įgūdžius e, absolventams, tačiau dėl to sutinka tik 35 procentai darbdavių. Taigi ką daryti? Noriu pabrėžti kai kurias rytis, kur mūsų nuomonė naujoji įgūdžių darbo atvarkė gali duoti rezultatų. Pirmiausia, gerinti įgūdžių lygį. Turime užtikrinti, kad kiekvienas būtų raštingas ir turėtų skaitmeninius įgūdžius, kurie yra reikalingi darbo rinkai ir gyvenime. Pradinės švietimo mokymo sistemos turi e, didelį vaidmenį, tačiau reikia antrų galimybių tiems, kurie nepatenka į tą sistemą. Aukštesniai įgūdžiai e, yra e, paklausus ir e, iš darbuotojų to reikalavimą, reikalavimą mėkytis visą darbo karjeros laikotarpį. Labai greitai tie įgūdžiai keičiasi, reikia naujų technologijų įgūdžių ir reikia užtikrinti, kad žmonės galėtų atnaujinti, pagerinti savo įgūdžius visos, viso darbo gyvenimo metu. Mes e, analizuojame potencialas įgūdžių garantijams e, ir teikiame gairias valstybėms narėms, kaip pagerinti mažai kvalifikuotų saugusių galimybės. Koordinuotos pastangos švietimo, mokymo, darbo rinkos veikloje labai svarbus šios iniciatyvos sėkmiai. Antra, gerinti profesinio mokymo patrauklumą ir kiekybę, kad tai būtų pirmas pasirinkimas, o ne antra galimybė jauniems žmonėms ir jų tėvams. Žinome, kad tai, kas veikia kai kuriuose šalise, kai verslas aktyvus šioje srityje, kaip galima pasiremti šią patirtimį, kad išplėstume tas, tuos, tą pasiūlą. Na ir trečia, sumažinti e, įgūdžių netitikimus ir spragas e, tarptautiniu mastu ir įvairiose sektoriuose. Reikia numatyti, kokių, kokie bus įgūdžių poreikiai. Dalis sprendimo yra tai, užtikrinti, kad būtų matomi žmonių įgūdžiai ir talentai ir kad juos būtų galima palyginti visoje Europoje. E, pastaruoju metu padidėjusi migrantų srautai, būtent tai išryškino taip pat, geresnis kvalifikacijos supratimas bus svarbus jų integracijai darbo rinkoje ir galvojant apie ateities e, karjeras. Na ir noriu pakalbėti apie specifinį e, darbo rinkos aspektą - verslumą. Tyrimai rodo, kad Europoje yra dėlis skirtumai. 17 procentų Lenkijos absolventų, kurie nori pradėti savo verslą, nori ir tik tai 3 procentų tokių yra Austrijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Kaip užtikrinti, kad daugiau žmonių turėtų būtinus įgūdžius, kad e, savo verslą matytų, vertintų kaip e, tikrą galimybę. Ir iš čia e, perinu prie vienos svarbiausių, vienos svarbiausių žinių, su kuria norėčiau su jumis pasidalinti. Tai yra, reikia dirbti tarp siejant įvairias politikos sritis. Darbo rinkos priemonėmis, kurios nesusijusios su švietimu, nieko nepasieks, nieko nepadės. Ir kartu su kolegomis mes esame pasirengę remti šias pastangas įvairiose politikos rytise. Savo dispozicijoje turime nemažus išteklius, kad ši darbo tvarkė būtų gyvendinta. Ar tai būtų 27 milijardai arba socialinio fondo milijardai skirti mokymui ir mokymus visą gyvenimą ar regioninių vystimosi fondas, ar Erasmus Plus programa. Visi šie fondai gali padėti pasiekti pokyčių žmonių gyvenimuose. Dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonės ir tikiuosi dirbti su jumis, e, siekiant sudaroti su šiuo įgūdžiu iššūkiu. Mes esame skolingiai jaunimui, jauniems absolventams, kurie dirba e, prastą darbą ir 50-mečiams inžinieriams, kurių įgūdžius pralenkia naujos technologijos. Ar jaunuoliai, ar jaunuoliai, jaunuoliai kurių prastas, prasti įgūdžiai, skaitant rašans, neleidžia pakilti karjeros laipteliais. Mėly kolegos, dirbdami kartu galime pasiekti pokyčių. Taigi, tai ir padarykime. Ačiū, ponia pirminkė. Thank you. You, Dėkuoju gerbiamą Taisin. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui e, Navračičiui. Prašom. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkės, gerbiami nariai komitetų. Džiaugiuosi, kad su kolegė Marijan galime dalyvauti šioje diskusijoje ir labai džiugu, kad jūsų komitetai abu dirba šią srityje, kaip mes kartu su Marijana. E, įgūdžių darbo tvarkė apima švietimą, užimtumą ir reikia atitinkamai klausimus susijus spręsti mūsų institucijose. Tiek švietimas, tiek užimtumas vaidina vienodai svarbu vaidmenį. Pradėsiu nuo klausimo. Kokio norime švietimo ateinančiais metais? Kokios visuomenės norėtume? ar dviejų greičių visuomenė, kur didėtų atotrukis tarp žmonių su gerais ir prastais įgūdžiais ir dar daugiau neligumų atnešančių švietimo sistemos, kurios e, dėmesį skirtų tik tai siauriems įgūdžiams ir e, dirbtų konkretaus verslo naudai. Man atsakymas yra akivaizdus. Mūsų švietimo ir mokymo sistemos turi dviejopą misiją visoje Europoje. Pirmiausia, geriau reaguoti į darbo rinkos poreikius, o kita vertus suteikti jauniems žmonėms vertybių, požiūrių, kurios, kurie leistų jiems visiškai integruotis į visuomenę. Kodėl to reikia? Todėl, kad europiečiai turi gebėti surasti darbo vietas, bet jie taip pat turi likti atsakingais piliečiais. Šiais metais anksčiau mes su Marijana kalbėjome į, apie įgūdžių darbo tvarkę e, naujoje su švietimo ir užimtumo ministrais. E, pagrindinė mintis, abu aspektai yra vienodai svarbus ir juos galima suderinti. Mes nekalbame apie vieno ar kito pasirinkimą. E, Manau, kad mes visi norime e, kompetentingų, nepriklausomų piliečių, kurie galėtų rasti gerą darbą, nieko mažiau. Ir tam mums reikia pagerinti ūkdymo švietimo e, lygį visoje ES, kad užtikrintume, jog daugiau įgūdžių nuo pat e, ankstyvo amžiaus įgautų jauni žmonės. Reikia taip pat įsipareigoti rimtai pagerinti mokymo kokybę. E, mokymo, e, švietimo rezultatus geresnius užtikrinti. Kur pradėsime? klasėse, jeigu ne anksčiau. Įgūdžių ugdymas turi prastėti anksčiau, dar e, pradinėje, vidurinėje mokykloje, ne aukštajame moksle. Paskui reikia priderinti tos įgūdžius, ugdant suaugusius tiek formaliai, tiek neformaliai. Ir keletas svarbiausių dalykų. Pirma, matome, kad kuo anksčiau tai pradame, tuo geriau plėtoti e, pagrindinius e, įgūdžius e, vėliame, vėlesnėme amžiuje. Ypač svarbu, tai kalbant apie vaikus, kurių gyvenimo sąlygos nėra palankios. Taip pat reikia skaitmeninius, skaitmenio ir įprasto žimtų švietimo įgūdžius formuoti raštingumo įgūdžius formuoti. Ir tai nepaprastai svarbu, kovojant su socialinė atskirtimi. Toliau. Mes turime suteikti jauniems žmonėms galimybę įgauti verslo e, patirties dar mokykloje. Mano tarnybos rengė specialius veiksmus šioje srityje. Jie bus skirti tam, kad jauni žmonės galėtų bent vieną praktiką atlikti įmonėse, baigdami privalomo e, mokymo mokyklas. Reikia tvarių ir gerų partnerysčių tam tarp verslo ir švietimo įstaigų, įtraukiant ir aukštasias mokyklas. Reikia įtraukti darbo rinkos veikėjus, kad būtų galima panaikinti įgūdžių spragas ir kad būtų galima geriau panaudoti žmonių įgūdžius. Trečias dalykas e, gyvenimo įgūdžiai e, apima ir universalius įgūdžius. Mes turime mokyti jaunus europiečius būti nepriklausomais, būti tvirtais, e, skatinti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir komandos dvasę. Tai taip pat svarbu, E, kai požiūriai ir gebėjimai yra vienodai svarbus. Tie e, gebėjimai e, parodys, kad žmonės gali bus lankstus, novatoriški, lengvai prisitaikys ir kad galės rinktis atitinkamą karjerą per savo gyvenimą. E, civilinės, profesinės kompetencijos labai svarbios, ypač jauniems žmonėms ir migrantams, integruojantis ne tik į darbo rinką, bet ir į visą visuomenę. Tai susijęs su bendromis vertybėmis, kuriomis pagrįsta mūsų sąjunga. Kaip praktiškai tą įgyvendinti? Mes e, atnaujinsime pagrindinių kompetencijų sistemą, e, kurias patvirtino valstybės narės ir parlamentas prieš dešimt metų. Mes e, žiūrėsime, kokiu reikia naujų įgūdžių, požiūrių. Dar, e, įgūdžių darbo tvarkė yra galimybė valstybėms narėms gerinti savo švietimo mokymo sistemas. Galiausiai aukšto lygio įgūdžiai. E, novatoriškoje ekonomikoje e, susiję su pokyčiai, technologiniais pokyčiais. Reikia mums ugdyti e, naujus įgūdžius, kad galėtume užtikrinti mūsų ekonomikos ūkio konkurencingumą ir tai atsispindės įgūdžių darbo atvarkė. Taip pat reikia geriau E, sekti, kai baigia aukštasias mokyklas įsidarbina, kad būtų galima jiems kaip galima geriau panaudoti savo įgūdžius. E, įgūdžių darbo tvarkė turėtų būti ilgalaikis mūsų veiksmas. Mes turime dabar egzistuojantį netitikimą įgūdžių panaikinti, taip pat užkirsti kelią naujoms spragoms po dešimties ar penkiolikos metų. Mes turime apibriežti plačiai įgūdžius ir taip pat e, skatinti universaliuosius įgūdžius, kad jie leistų plėti ekonomiką ir užtikrinti aktyves visuomenės. Mes turime kreipti dėmesį visus žmonės, įskaitant e, tuos, kurių galimybės švietimo mokymo srityje nėra didelės, kad niekas nebūtų pamirštas. Mes greitai pateiksime visą e, eilę priemonių susijusių su įgūdžių darbo tvarkė ir E, tie pasiūlymai bus įgyvendinami per ateinančius metus. Tai, aš tikiu, leis e, mums e, sukurti pasitikinčių piliečių visuomenę, kurie galės panaudoti atitinkamai deramai savo įgūdžius. Ačiū. Thank you, Mr. Commissioner. Uh, time for, for, for the first. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Pirmas klausimų raundas. EPP koordinatoriui suteiksiu pusantros minutės. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju abiem komisijos nariams už tai, kad dalyvauja mūsų posėdė, taip pat dėkuoju už jūs, jų pranešimus. Pone Tyson paminėjo verslumo įgūdžius. Man kyla klausimas, ar jūs galvojate apie tai, kaip mes galėtume palengvinti skiriems asmenims savarankiškai dirbti, kurti savarankiškas darbo vietas. Tai labai pozityvus dalykas ir reikia kelti tokį klausimą. Kaip mes galėtume tai pasiekti, neperkeldami atsakomybės iš darbdavių e, atskiriems darbuotojams, kovojant su nedarbu? Kitas klausimas. Kaip reikėtų permokyti žmonės, kurie yra vyresni nei 50 metų amžiaus? Tai yra svarbus klausimas. Aš esu 47 metų amžius ir manau, jau, jau laikas man apie tai pradėti. Pradėti galvoti apie tai. Uh, uh, Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponė Pirin, EPP ir kultūros komitetas. Žodis jums. Dėkuoju. Visų pirma, manau, yra labai svarbu kad neatskirtumėm profesinio mokymo nuo bendrojo mokymo. O Europos Sąjungoje vis dar vyksta tai kai kuriuose vietose. Mes matome, kad yra e, didžiulis skirtumas ir atotrukis tarp pramonės sektoriaus ir akademinės bendruomenės. Yra kai kurios valstybės narės, kuriuose padėtis geresnė nei kitur, Bet kai kuriuose valstybėse narėse pernelyg daug dėmesio skiriama akademiniams įgūdžiams ir kvalifikacijoms, o ne profesiniam mokymui. Mes turime užtikrinti, kad jų žmonės išmoktų įgytų naujų įgūdžių, kurių prireiks vėliau. Deja, dažnai yra taip, kad mokyklose, mokymo centruose mokytojai ne visada patys turi įgūdžių, kad galėtų juos perduoti studentams. Čia kalbu apie vir verslumą, verslininkišką mąstymą. Mes turime užtikrinti, kad mokytojai žinotų naujausias modernės technologijas, kad jie patys turėtų tinkamų įgūdžių. Bet yra daug skirtumų, didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių ir labai skiriasi pačių mokytojų turimi įgūdžiai. E, ne visada jie gali sugeba pasitelkti internetą mokymo programuose. Nemažai valstybių narių norėtų grįsti technologijomis grindžiamą tarp valstybinį mokymą, bet ne visada tai atitinka tikrovę. Manau, kad tai turėtų būti taikinama, taikytina ir akademinėse studijose, tiek profesinėme mokyme ir rengime. Turime stiprinti bendradarbiavimą. Ačiū. Aš pati atstovauju socialdemokratų frakcija ir užimtumo komitetą. Aš norėčiau du klausimus užduoti, jūs jau šiek tiek juos palėtėt. Pirmas klausimas, apie jį dar nebuvo daug kalbėta, tai yra apie darbdavių atsakomybę. Įgūdžių darbo atvarkiai reikia surinkti išsamenės diskusijas šią temą. Tai yra, kaip darbdaviai galėtų prisidėti prie savo darbuotojų įgūdžių mokymo. Ilgalaikis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą taip pat yra labai svarbu. Darbuotojai, darbdaviai, taip pat tie, kurie yra už darbo rinkos ribų, visi turėtų dalyvauti ir klausimas yra toks, kaip juos reikėtų labiau įtraukti. Dar norėčiau iškelti klausimą susijusi su prieiga šiuose diskusijose. Mes turime aiškiai įsisamoninti, kad įgūdžiai nėra vienodai pasiskirstę, kai kalbame apie e, skirtingas lytis, religinius įsitikinimus, kultūrinį ar kažkokį kitokį kontekstą. Reikėtų atlikti poveikio vertinimą ir įtraukti planą, kaip galima būtų pasiekti to lygesnį įgūdžių paskirstimą nes e, reikalinga tai padaryti ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais. Dėkuoju. Manau, dabar sutiksime žodį prelegentams, kad jie galėtų atsakyti klausimus, o tada dirbsime toliau. Okay. Uh, Vis dėlto pagal darbo atvarkę turime išklausyti visus klausimus, tikiuosi, kad prelegentai juos prisimins. Toliau Pieta Kamevet, kultūros komiteto narė ir socialdemokratų atstovė. Žodis jums prašau. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariams už jų pranešimus. Manau, mes visi sutinkame, kad ES augimas ir konkurencingumas priklauso nuo skaitmeninių įgūdžių. Mes žinome, kad priekybininkui neužtenka vien atsuktuvo, jis turi mokėti naudotis planšetiniu kompiuteriu ir internetinėmis informacinėmis technologijomis. Skaitmeniniai įgūdžiai yra mūsų prioritetų viršuje, kai kalbame apie įgūdžių darbo atvarkę. Taip pat reikia remtis horizontaliuoju požiūriu. Vaikai vis daugiau gauna informacijos iš skaitmeninės medijos ir tai vyksta nuo labai jauno amžiaus. Vaikai moka naudotis planšetiniais kompiuteriais, yra tiek jų patirties, tiek bendrojo lavinimo, mokymo dalis. Būtina užtikrinti, kad vaikai galėtų kūrybingai ir veiksmingai naudotis tomis informacinėmis technologijomis, kad galėtų integruotis į visuomenę ir į darbo rinką. Taip pat turime sukurti sąsajas, kad tie įgūdžiai būtų laipsniškai ugdomi, kad jaunimas mokėtų saugiai naudotis internetu ir įgyti reikiamų įgūdžių vyresnio amžiaus žmonėms taip pat reikia šių įgūdžių. Tai jau buvo minėta. Ir čia didžiausias šuolis yra susijęs su tuo, kad yra tinkamai rengiami mokytojai. Svarbu, kad tai būtų vienas svarbiausių mūsų prioritetinių klausimų ir dabar žodžius reikia paversti veiksmais. Jau pakankamai daug kalbėta, o dabar tikiuosi iš komisijos, kad jūs imsitės koordinavimo veiksmų. Švietimas priklauso valstybių narių kompetencijai ir valstybėms narėms reikia pačioms prisimti įsipareigojimus. Jos turi labiau įsitraukti į šią veiklą ir tai mums visiems leis, leis pasiekti pažangos šioje srityje. Ačiū, Jana Citnanska. Nematau. Taip. Žodis jums. Dėkuoju. Turiu porą klausimų. Aš dirbu su žmonėmis, kurie turi sveikatos problemų. Todėl reikėtų aptarti įtraukties klausimą, integravimo klausimą. Kitas dalykas yra kvalifikacijų pripažinimas. Deja, Slovakijoje mums iškyla problemų, nes e, kvalifikacijos nėra pripažįstamos kitose valstybėse narėse ir atvirkščiai, mūsų diplomai nėra pripažįstami. Ir jeigu Studentas, pavyzdžiui, apsigynė mokslinį darbą psichologijos srityje, Junktinėje karalystėje. Ir jisai sugrįžta į savo šalį, į Slovakiją, tai tas diplomas nėra pripažįstamas. Nes jis neužbaigė magistro lygio studijų. Aš norėčiau sužinoti, kokių priemonių būtina imtis, kas, ką būtų galima padaryti tokiais atvejais. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti. Norėčiau daugiau sužinoti, išsameu sužinoti apie skaitmeninius įgūdžius privačiame sektorė. Toliau Emma McClarkin, žodis Jums, prašau. Ačiū abiems komisijos nariams už tai, kad atvyko čia ir pristatė pranešimų šią temą. Anksti, ankstesime darbe dirbau kultūros komitete, dirbau su profesiniu mokymu ir kvalifikacijų pripažinimu. Aš labai domiuosi naujomis jūsų idėjomis, bet ypač man įdomu sužinoti apie ES kvalifikacijų sistemos peržiūrą ir kaip tai padės jaunimui visoje Europoje. Man kila klausimas, gal galėtumėt papasakoti viešasias konsultacijas dėl įgūdžių paketo, kas bus siūloma, kad mes suprastume ir pasirūpintume, jog visos suinteresuotosios šalis būtų įtrauktos į šias diskusijas. Buvo plačios diskusijos tarp verslo atstovų, e, darbo, darbdavių, bet taip pat aš suprantu, kad švietimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Ir kai kalbam apie, apie švietimą, Kaip, kaip mes uh, užtikrinsime, kad nebus kišamas į valstybių narių kompetenciją ir kad bus laikomasi subsidarumo principu, kad nebūtų prieita prie tokio etapo, kai bus reikalaujama visiško harmonizavimo. Norėčiau, kad pasakytumėte, kaip bus peržiūrėtos direktyvos, kaip jūs planuojate dirbti ir koks planuojamas poveikis švietimo sistemai. Ačiū. You, ačiū, ponė Blabajova. Ačiū. Ačiū komisijos nariams už tai, kad atvyko su mumis apsikeisti nuomonėmis. Europos gairės dėl įgūdžių yra e, reikia. Ir mes su kolegomis seniai laukiame šios darbo tvarkės paskelbimo. Aš jūsų dėmesį profesiniam mokymui, techniniams įgūdžiams, taip pat e, įvairiai horizontaliais įgūdžiais kur, ir kūrybiškumui. Aš manau, kad e, reikia remti ir plėtoti verslumą. Aišku, ne visi turi būti verslininkai, tačiau mums reikia suteikti įgūdžius tiems, kurie nori daugiau žinoti apie verslą. Na ir, kaip žinote, vieni yra labiau linkę užsimti verslų negu kiti visose profesijose, tiek, tiek komisija, tiek tarp parlamentarų. Liberalai norėtų taip pat, kad e, e, darbo tvarkė dėl įgūdžių būtų kalbama apie įgūdžius neatskirai, bet visada juos reikia sieti su darbo rinka. E, ryšys tarp švietimo ir darbo vietų poreikių turi būti pabrėžiamas. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti prognozėms dėl tų, to, kokių įgūdžių ir darbo vietų reikės ateityje. Todėl reikia daugiau koordinacijos tarp e, mokyklų, darbo e, rinkos. E, reikia aiškintis, ar yra kanalai mokykloms ir verslai diskutuoti, ar yra kanalai. Taip pat jaunus žmonės turime priartinti prie darbo rinkos, suteikdami jiems praktinius mokymus, galbūt privalomus tokius įgūdžių, privalomą įgūdžių įgavimą. Kad jie įgytų įgūdžių kurių reikia darbo rinkoje. Ir pagaliau noriu pabrėžti, kad mums reikia labai gerai planuoti, kaip mokyti įgūdžių mokytojus, nes tie įgūdžiai bus suteikti, jeigu mokytojai yra apmokyti juos, jų mokyti. Taigi kokių žingsnių čia reikia. Taigi ačiū dar kartą už tai, kad atvykote pas mus. Ačiū, Jana Tun. Prašom. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi šią diskusiją ir turiu padėkoti abiems komisijos nariams, kad jie pasidalijo tą strateginę viziją. Kolegė Martina ką tik aiškiai ir puikiai pasisakė. Aš tam visiškai pritariu ir noriu paminėti tai, kas iki šiol nesuslaukė tinkamo dėmesio. Reikia peržiūrėti Europos kvalifikacijų sistemą, tačiau to nepakaks. Į metų metus ignoruojame faktus, kad daugelį valstybių narių naujokai ir trečiųjų šalių piliečiai susiduria su sunkumais e, patekti į darbo rinką dėl aukštų lingvistinių reikalavimų. Kitaip sakant, net jeigu kvalifikacija ir pripažįstama, ji gali būti bevertė praktiškai. Pavyzdžiui, Estijoje, Latvijoje ir kitose šalise e, įstatymai dėl kalbų yra labai griežti, tačiau e, darbuotojų judėjimas e, numato tą judėjimo laisvę. Kai kurie visgi reikalingi reikalavimai pakerta šią judėjimo laisvę. Aš noriu priminti, kad tie neproporcingi reikalavimai yra diskriminacijos galimybė daugelėje Europos šalių nacionaliniai teisės aktai nepateikia pateisinimų tų reikalavimų proporcingumui. Ar galima tikėtis, kad kiekvienas asmuo gali kreiptis į teismą, kad paprašytų išaiškinimo šiais klausimais? Tai aš norėčiau, kad komisijos narė Tyson ir Navračiš šios problemos sprendimo imtųsi. Tai yra būtina dirbant ir įgūdžių ir kvalifikacijų srityje. Ačiū. Dabar galime suteikti galimybę komisijos nariams labai trumpai atsakyti į visus šios klausimus ir suteikti vilties mums dėl tos darbo atvarkės. Ir pradėsime nuo ponios Tyson. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl pirmojo klausimo - verslumas, kaip palengvinti ir stimuliuoti verslumo sėkimą. Toliau kalbės gimtąją kalbą, nes esu įpratusi prie puikios vertimo tarnybos, da, puikios tarnybos darbo e, ir kalbėsiu toliau olandiškai. Na, Kalbant apie verslumą, reikia holistiškai viską žvelgti ir dirbti visose frontuose. Ir reikia siekti, kad jaunimas turėtų tinkamas kompetencijas. Kas man liko atmintyje iš Diebalovas pranešimo, tai būtent tai, kai kalbam apie verslumą, tai kalbam apie startuolius, apie jaunus uh, e, uglius. Uh, e, labai gerai kad mes mokymas metu norime jaunimui suteikti tinkamus įgūdžius, tačiau to nepasiekime kol kas. Mums reikia, kad visi siektų kūrybiškumo ir tų įgūdžių reikia, reikia suprasti, kad verslininko per naktį nepagaminsi. Šio reikia suteikti tam tikrus įgūdžius žmonėms, kad jie galėtų jais tapti. Kai kalbame apie žmonės, kurie yra vyresni negu 50 metų, reikia užtikrinti, kad jie gal, turėtų galimybę įsidarbinti. Praėjusią savaitę lankėmės e, saugos ir sveikatos darbe agentūroje kalbėjome apie senėjimą darbe. Tai yra labai svarbi tema, nes sveikas žmogus gali dirbti iki pensijos ir e, džiaugtis gerą sveikatą ir išėjęs į pensiją. Tai yra labai svarbu, žmonės turi rūpinti savo sveikatą. O tai yra vienas iš įgūdžių, kurių, kurių reikia žmonės mokyti. Jeigu norime, kad 50 mečiai išliktų darbo vietoje, darbo rinkoje, reikia, kad jie išliktų sveiki kartais vyresni žmonės išėję iš darbo rinkos, dažnai sunkiai jie sugrįžta, reikia siekti užtikrinti, kad jie liktų toje darbo rinkoje, tam reikia tam tikro mąstymo. Nes 50-mečiai juk turi daugybę žinių ir gaila jos prarasti. Dabar pereiti reikia nuo teorinio mokymo prie darbo rinkos. Tai gana sudėtinga kartais tas perėjimas jaunimui dažnai yra sunkus, reikia rasti būdų padėti šio pereimo metu. Ir dėl to reikia kalbėti apie taip vadinamą pameistrystę darbo vietoje, o ne mokykloje ar universitete. Todėl reikia didinti darbo vietų skaičių įmonėse, kur suteikiamas ir mokymas. Taip pat ir kalbama apie mokytojų ir instruktorių mokytume, nes žmonės, kurie teikia informaciją, yra labai svarbus, nepriklausomai apie kokią sritį bekalbėtume, tie žmonės turi turėti ryšį su pramonė, su ta realiu pasauliu darbo rinka, darbo, kur yra darbo vietos. Tam, kad būsimus darbuotojas apmokytume tinkamai. Dar vienas klausimas, kuris man buvo skirtas, buvo apie tai, kaip kovoti su neligybė patenkant į švietimo sistemą. Kovo pradžioje mes pradėjome plačią diskusiją apie tai, ką vadiname Europos socialinių teisų ramščiu. Ir čia trys svarbus aspektai. Vienas iš jų yra vienodos galimybės darbo rinkoje. Na, o čia viena iš problemų yra įgūdžiai. E, įgūdis yra svarbus, jeigu nori patekti į darbo rinką. Jo vieno nepakanka, tačiau žmonėms dažnai sunku įgyti tuos įgūdžius, nors visi sutinka, kad tai yra labai svarbu. Kaip vieniems tai padaryti sunkiau, kitiems lengviau. Tačiau tai turi būti integruota į visus aspektus. Skaitmeniniai įgūdžiai. Vėlgi šių įgūdžių sėkimą reikia integruoti į įvairiausius pobūdžio švietimą ir mokymą. Šiandieniniai rydienos darbai pasižymės tuo, kad 90 procentų jų reikalaus tam tikrų skaitmeninių įgūdžių. Jeigu esi statybininkas, galbūt neprivalai mokėti naudotis kompiuteriu Tačiau taip nebūtinai bus visada ir ateityje reikės bent jau bazinių skaitmeninių įgūdžių. Dar vienas klausimas buvo apie tai, ką komisija gali padaryti kaip koordinatorius. Manau, kad galime padaryti labai daug. Kai kam gal atrodo, kad tai prieštarauja subsidiarumo principui, tačiau trys Europos institucijos negali reguliuoti ir e, derinti, tai daro valstybės narės. Taigi tai reikia paliekti pačiams valstybės narėms parengti tokias mokymo programas, kokiu reikia. Mes čia nesikišime. Vietos valdžia, nacionalinė valdžia liks atsakinga už švietimą ir mokymą, tačiau mes jiems galime padėti. Galime padėti keistis idėjomis, geriausia patirtimi, naudinga patirtimi ir kartu renkti programas. Manau, kad tai taps daroma geriau pagal šią darbo tvarkę. Ir galime tam panaudoti ir Europos semestrą, rekomendacijos šalims mes galime pabrėžti mm, poreikiai mokyti naudingų įgūdžių 15 valstybių narių jau pritarė šią idėjai. Ir abi, na, taip pat ir darbdaviai turi turėti galimybę pateikti savo nuomonę. Ir mums, aišku, reikia e, rūpintis ir finansinę paramą, galime, turime skatinti valstybės narės daryti tai, kas mūsų įstikinimu yra naudinga, kad būtų užtikrintas ateitis ne tik jaunimui, e, bet ir vyresniems, kad jie būtų, turėtų galimybę gauti darbą. Turime siekti užtikrinti, kad jaunimas turėtų įgūdžių, kad jie rastų darbą ir jį išlaikytų, kad išliktų darbo rinkoje ir būti visuomenės dalimi, o nelikti jos paraštėse. Dabar žvelgiu į savo užrašus. Dar vienas klausimas, kaip labiau įtraukti darbdavius. Na, aš norėčiau, kad visi dalyvautų šiame darbe, įskaitant ir darbdavius. Jie turi palaikyti ryšį su švietimo pasauliu. Ir kiekvienoje valstybėje, kiekviename regione reikėtų galvoti, kaip tai geriausiai padaryti. Mes Europos lygmenių mes bandome uh, bandome su, su, e, sukurti ryšius tarp socialinių partnerių, tarp profsąjungų ir darbdavių, kad visi suprastų, suprastų socialinių teisų ramščio problematiką šioje įgūdžių darbo tarkėje. Mes bandome užtikrinti, kad apie tai nebūtų pamirštama. Mes tą pažadėjome ir profsąjungoms, ir e, susikėmė su darbdavių asociacija, kad sukurtume uh, Europos partnerystės alijansą. Ir darbdaviai įsipareigojo kurti kokybiškas darbo vietas. Puiku kalbėti apie pameistrystės, nu, čia nemažai tai buvo minėta, pameistrystė darbo vietoje ir toliau ir taip toliau. Tačiau visų pirma, darbo vietos turi būti padarios kokybės. Svarbu, kad čia dalyvauti bendrovės ir man džiugu pasakyti, kad jos tinka dalyvauti šiame alijansą. Ir mūsų neseniai pasiektas susitarimas yra, yra gerai. Kalbant apie kalbinius įgūdžius, ponė Ton, tai labai svarbu. Labai svarbu, kad žmonės mokėtų užsienio kalbas, jeigu jie nori e, dalyvauti visapusiškai bendrovės gyvenime, kuriame, kurioje dirba. Aišku, e, kartais e, tie kalbiniai reikalavimai yra per griežti dėl protekcionistinių priežasčių. Reikia proporcingumo. E, Jūs kalbėjote ilgiau negu 10 minučių, sako pirmininkė. Na, o dabar žodis komisijos nariui yra Navračičiui. Mes jums skiriame taip pat 10 minučių. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Trumpiau, bent jau tikiuosi, kad trumpiau kalbėsiu. Kadangi komisijos narė Tyson labai išsamius atsakymus pateikė, aš jiems visiems pritariu ir mano užduotis gana lengva bus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad man įgūdžiai, e, galimybė rasti darbą nėra tik ekonominės kategorijos ar terminai, tai yra socialinės kategorijos ir socialiniai terminai, kadangi egzistuoja labai aiškus ryšys tarp socialinių įgūdžių, socialinės patirties ir galimybės rasti darbą. Pavyzdžiui, kalbėsime apie verslumą. Nemokoma tik kaip vadovauti įmoniai, užsimti verslu ar kaip išmanyti finansus man e, verslė, e, verslumas yra mokymas, kaip užsitikrinti nepriklausomybę, gyventi atsakingai kaip piliečiui ir kaip veikti taip, kad būtų svarbu tavo gyvenimas ir veikla bendruomeniai, tavo darbui. Tai yra ryšys tarp individo ir didesnės ar mažesnės bendruomenės. Kai kalbam apie verslumą ir švietimą, tai horizontalūs įgūdžiai ir horizontali yra e, užduotis e, mokyti tokių įgūdžių, verslumo įgūdžių, e, mokyti kaip dirbti, veikti bendruomenėje, kaip ieškoti sutarimo, kaip derinti skirtingas nuomonės, požiūris ir taip toliau ir panašiai. Mes norėtume padėti valstybėms narėms kur įtraukti e, verslumo įgūdžius į e, mokymo programas. Ne e, siauraja prasme, bet norime, kad būtų kultūriniai ūkdymo ir ekonominiai verslumo elementai įtraukti į tas programas, bet taip pat, kad būtų pasitelkiami vietos tarsi pavyzdžiai, kaip jie, pavyzdžiui, žmonės daug pasiekę galėtų atvykti į mokyklas, e, kalbėti su mokiniais apie karjerą, apie įgūdžius, kurių reikia tam, kad e, užsitikrintum sėkmę ir taip toliau ir panašiai. Tai yra daugias sluoksnė veikla ir mes norėtume, kad atsirastų galimybės plėtoti tokius įgūdžius ateityje, kad būtų steigta pagalba tam dėl skaitmeninių įgūdžių. Taip, turime puikių duomenių. duomenų. 70 procentų mokytojų e, pripažįsta, kokie svarbus yra informacijos komunikacijų technologijų įgūdžiai šio laikiniam gyvenimui. Tačiau mokyklose Europos Sąjungoje tik 25 procentai mokinių E, mokomi yra mokytojų, kurie patys gerai išmano technologijas. Taigi labai svarbu galvoti ir apie mokytojų lavinimą. Pirmiausiai žiūrėti reikia į mokytojus, kad jie galėtų apmokyti e, mokinius, kurie e, dažniau būna labiau patyrę už mokytojus šioje srityje. Taigi mokytojams reikia daugiau pagalbos, daugiau galimybių. kad jie galėtų net ir prisivyti tam tikrais atvejais savo mokinius. Dėl to vienas iš svarbių elementų įgūdžių darbo tvarky yra mokytojų mokymas. Reikia e, šiolaikiškesnių įgūdžių jiems dėl tvarumo. Pritariu komisijos nariai Tyson, jos nuomonėj, kad mes galime labai daug ką padaryti, galime daug ką pakeisti, įtakodami valstybės narės. Kol kas mums sekasi, nes sutarėme su valstybės narėmis, užsitikrinėsime konsensusą. Ir e, nepavyks mums nieko pasiekti, jeigu valstybės narės mums nepadės. Mes turime išlaikyti tą sutarimą, konsensusą, turime joms padėti, nes jos taip pat e, turėtų būti suinteresuotos e, tuo, kad mes parengtume gerą, kokybišką įgūdžių darbo tvarkį, o paskui reikėtų keistis mintimis, idėjomis geraisiais pavyzdžiais, rengti seminarus ir turime galimybių kaip daryti įtaką valstybėms narėms. Pavyzdžiui, šiuo metu yra peržiūrima aukštojo mokslo politika ES lygmenių ir yra labai daug grįžtamojo pozityvaus ryšio, konsultuojame su vyriausybėmis, su aukštosiomis mokyklomis, e, su interesuotais subjektais aukštojo mokymo srityje, taip pat darbo rinkoje. ir visi sutarė dėl to, kad reikia užtikrinti geresnės galimybės e, susirasti darbą po aukštosios mokyklos baigimo. Reikia sutelkti akademinio pasaulio atstovus, darbo e, rinkos atstovus, kad būtų galima daugiau steigti galimybių universitetams, kitoms aukštosioms mokykloms e, rengti tokias programas, kursus. Uh, E, kad būtų jų metu galima įsigyti kur kas daugiau praktinių įgūdžių, ne tik e, teorinių žinių. Ir manau, kad proceso metu jau pamatėme daug gerų rezultatų. Taigi tiek, labai ačiū. Dėkoju dar. E, dabar suteiksiu žodį poniai e, Kostai, kuri perims pirmininkavimą mūsų posėdyje. Aš noriu suteikti žodį kolegoms, e, tai yra antrasis diskusijų raundas. E, prašau klausti nelgiau kaip pusantros minutės, o bendras laikas atsakymams e, abiems komisijos nariams yra 10 minučių. Mes jau vėluojame ir e, jeigu ilgiau kalbėsime, tai nebus galima surinkti trečiojo e, etapo. Dabar GUE vardu, užimtumo komiteto vardu kalbės Konstantinta Kūneva. Dėkuoju dėl įgūdžių ir e, darbo rinkos. 25 milijonai bedarbių yra Europos Sąjungoje. Tyrimai rodo, kad žmonės beviltiškai ieško darbo Europos Sąjungoje. 2010 metais Ispanijoje iš 20, 20 e, Maždaug kas 20 bedarbis neturėjo uh, pakankamų įgūdžių. Ir labai sunku patikėti, kad komisijos pastangos ir užtikrins galimybę sukurti tokius įgūdžius, kurių reikia ES. Komisija atrodo mano, jog įgūdžių pagerimas pagerins situaciją darbo rinkoje. Bent jau taip kalbėjo komisijos narė Taisin, kai kalbėjo apie galimybę rasti darbą. Ir mintis yra ta, kad iki 20 metų 75 procentai žmonių ieškančių darbo jį susiras. Tačiau daugelį valstybių narių yra jau labai uh, kvalifikuotų žmonių, kurie neturi darbo. Šimtai tūkstančių graikų vyksta į Vokietiją ir kitas šalis, kad galėtų dirbti. Ir ką galima padaryti? Matome mes išsilavinius žmonės, kurie negali rasti darbo. Tai kokia prasme dar siekti daugiau įgūdžių, jeigu negali susirasti darbo? Dabar suteiksiu e, žodį ponui Huntis, GU e atstovui, kuris dirba kultūros komitete. Labai ačiū, gerbama pirmininkė. Komisijos nariai labai įdomiai kalbėjo, taip pat klausimai buvo, atsakymai į klausimus buvo jų įdomus. Aš noriu paklausti štai ko. Mums reikia užtikrinti, kad įgūdžiai atitiks laiko dvasę, bus reikalingi, aktualūs. Bet kokia yra Europos problema? Europos Sąjungoje kokia problema, kodėl negalima e, patenkinamai valdyti šių procesų, ar e, mes susidarėme su konkurencingumo problemomis. Dėl to įmonės sako, kad e, praranda darbuotojus. E, bet yra labai daug jaunų bedarbių tokiuose šalise kaip mano, Graikija. Ir ar tai yra švietimo problema, kad žmonės neturi tų įgūdžių, kurių reikia darbo rinkai, kai baigia studijas? Dar vienas dalykas, jūs sakėte, kad komisija iš apibrėžė savo prioritetus. Ar komisija kaip prioritetą numatė spręsti problemas, kurias minėjau? Jeigu mes pažiūrėsime į problemas, į reikalavimus darbo rinkos, reikia mm, vadovautis jais, bet tai nepadės mums išspręsti visų problemų. Kodėl iš pietinių valstybių vyksta protų nutekėjimas, kaip užkirsti jam kelią, kas dėl to kaltas – ką mes e, turime daryti, kad išspręsime šią ir kitas problemas. Prašau laikytis kalbėjimo laiko, nes kitaip kitiems liks mažiau laiko paklausyti. E, Jean Lambert, užimtumo komiteto atstovė, žalioji. Mes žiūrime į įgūdžių darbo tvarkį ir Man atrodo, kad mes e, minėjome pagrindinius įgūdžius šiandieną, kurių reikia, pavyzdžiui, e, skaitmeniai įgūdžiai, raštingumas, skaitmenis e, raštingumas, bet reikia galvoti ir apie kontekstą, kuriame jie dirba. Ir aš norėčiau priminti žaliųjų darbo vietų pranešimą. Pernai Liepos mėnesį buvo patvirtintas pranešimas. Šiame kontekste buvo kalbama ir apie tai, kaip žmonės įsilieja į darbo rinką. Uh, ir kad labai svarbus tokie dalykai kaip e, aplinkos e, tvarumas, e, išteklių taupus naudojimas, tai yra susijęs su generiniais įgūdžiais. Ar jūs apie tai, ką nors galite pasakyti, nes nieko neminėjote iki šiol. Kitas dalykas kontekstas, kuriame uh, galime e, panaudoti tiksliųjų mokslų įgūdžius, matematikos e, žinias, inžinerijos e, žinias. Kas yra daroma šioje srityje dėl tų tiksliųjų mokslų? Man atrodo, kad nežin komisijos tam tikrų žingsnių taip egzistuoja problemos. Toliau, jeigu žiūrėsime į suinteresuotus asmenys, apie tai kalbėjo kolegė Harkin. Ir ar nereikėtų čia paminėti vietos valdžios, nes vietos valdžia gana dinamiškai prisideda prie prisidės prie įgūdžio darbo atvarkės įgyvendimo. Alte for. Žiūrlefės, žaliųjų atstovė. Dėkuoju. Aš atstovauju Velsų iš Imties karalystės. Ir mes turime puikios patirties įgūdžių programoje, kurią finansavo Europos socialinis fondas. Ta programa turėjo didžiulės naudos darbdaviams. Jie galėjo tikslingiau panaudoti lėšas mokymo programuose ir taip pat pagerino pačias uh, mokymo programas besimokantiems kai kalbam apie stažuotės, mokymų programas jauniems žmonėms, kurie ieško darbo. Iš to tyrimo, iš tos studijos paaiškėjo, kad mažieji darbdaviai, smulkieji darbdaviai kur kas mažiau sėkmės e, pasiekia, kurdami darbo vietas pagal tas mokymų programas. Norėjau paklausti, Ar įgūdžių strategijoje keliamas toks tikslas yra, ar reikėtų įvertinti labai smulkių darbdavių vaidmenį? Taip pat, ką Žin Lambert pasakė, yra svarbu, kaip valdžios institucijos vietos, regionė valdžia, kaip jos uh, galėtų būti trauktos, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti, nes jos yra svarbi varomoji jėga. Ačiū dėliau, Laura Džėja, užimtumo komitetas. FDD frakcija. Dėkuoju pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariams, kurie suteikė mums e, gana išsame informaciją, nors visgi man dar trūksta tos informacijos. Norėčiau iškelti klausimą, e, kurio negalime išspręsti. Tai yra materialinis ir kultūrinis skurdas, kuris eina iš vien. Mes norime užpildyti įgūdžių spragas, kad žmonės galėtų susirasti darbą. Todėl mums reikia išspręsti skurdo problemą, kuri veikia visą Europą, bet kai kuriuose valstybėse narėse pasireiškia stipriau. Ponas Kaza kalbėjo apie tą problemą. Tai susijęs su ilgalaikiu nedarbu. pasiūlyme daug kas dalykų yra pabrėžta, tačiau viskas yra teorinių lygmenių. Kaip mes galėtume užtikrinti tos problemos išsprendimą? Galimybė įsidarbinti ir užimtumas. Ar tai pats dalykas, ar tai du skirtingi dalykai? Nes kiek aš, aš suprantu, šitų dalykai yra panašus, tačiau tai nėra tas pats. Jokių būdų nėra tas pats. Ar žmonės dirba vien dėl to, kad pragyventų, ar tiesiog stengiasi panaudoti turimus įgūdžius. 15 metų dirbau įvairiose srityse ir ne visi mano dirbimi darbai atitinko mano įgūdžius, bet aš nemažai išmokai, išmokau ir galiausiai patikau Europos e, parlamentą. Štai tokia mano karjeros trajektorija. Bet aš manau, kad Reikia padėti jauniems žmonėms kurti naujas įmonės, startuolės, kurti darbo vietas. Dabar Dominik Marten, NF ir užim, užimtumo komitetas. Dėkoju. Aš girdėjau tik tai gerus dalykus sakomus. Kalbam apie skaitmeninę kompetenciją kuri yra e, svarbi jaunimui, profesinis mokymas, stažuotės, e, naujų įgūdžių įgyjimas, e, verslumo patirties įgyjimas. Visą tai leidžia įgyti naujų kompetencijų. Visą tai yra geri dalykai, puikūs dalykai. Bet visa tai yra tam, kad būtų didinamas konkurencingumas ir kad būtų kovojama su neligybė. Bet turiu pripažinti, jog aš e, jog man tai kelia baimę. Aš dalyvavau kongrese mm, besivystančių šalių 70-metyje ir tais tuo laikotarpiu Aš supratau tas problemas, o dabar aš dirbu užimtumo, kultūros ir švietimo komitete. 18, ir tai yra 2016 metai. Vienas iš penkių asmenų, 20 procentų e, jaunų žmonių ir neturi darbo, yra daugybė skurstančių žmonių. Mano klausimas yra labai aiškus. Ar jūs galite pripažinti, kad tai yra didžiulė nesėkmė e, šioje srityje? Taip, mes galime ploti už jūsų naujas programa, e, programas, bet e, tos naujos programos nepadeda kurti naujų darbo vietų ir mes greuname Europą. Dabar Dominikas Bilde, kultūros komiteto narys. Pone, ponas, ponė ir ponė komisijos nariai, aš suprantu, kad komisija dirba prie kompetencijos klausimų ir stengiasi padidinti žmonių galimybės, jaunų žmonių galimybės gauti darbą. Nedarbo skaičius net iki 50 procentų, važiuoju, Graikijoje auga, kitose valstybėse taip pat auga nedarbas, nors ir buvo pradėtos iniciatyvos dėl jaunų žmonių darbinimo. Pavyzdys yra Prancūzija. Norėčiau paklausti dėl finansavimo e, skirto profesinio mokymo mokykloms. Būtina kurti ryšį tarp e, mažų ir vidutinių įmonių ir mokymo programų ir stažuočių. Turime užtikrinti visiems vienodas galimybės. Kaip profsąjungos e, Didžiojoje Britanijoje tai pabrėžia, kartais e, nenorima įtraukti, duoti darbo žmonėms, kurie turi tam tikrų fizinių, e, fizinę negalę ar psichinę negalę. Aš turiu klausimą, pana Navračič. Dėl finansinio projekto. Ar tik tai finansiniai kriterijai galios, ar, ar kokybiniai kriterijai nebus įvertinami? Reikėtų vertinti kompetencijas švietimo srityje, įtraukiant naujas priemonės, kaip pavyzdžiui, Europinė sertifikavimo sistema. Štai tokie klausimai. Pritariu ir kitiem pasisakiusiems kolegoms ir jų klausimams. Pirminkė, prašau užbaigti. Uh, and, and 50, now, now for... Dabar žodis kiekvienam iš komisijos narių po penkias minutės atsakyti klausimus. Ir trumpa informacija, po to bus trečias klausimų raundas. Ir bus skirta tik po vieną minutę. Ir po to jūs vėl galėsite pasisakyti. Kuris komisijos narys norėtų pradėti? Ačiū tik porą sakinių. Pirmas e, - užimtumas ir galimybė įsidarbinti. Žinoma, tai nėra tas pats. Galbė gauti darbą yra galimybė, o užimtumas yra faktas įvykęs. Žinoma, labai priklauso galimybė gauti darbą nuo turimų įgūdžių, bet būtent ir švietimo užduotis ir yra įgalinti jaunimą įgyti galimybių, šansų gauti darbą darbo rinkoje. Mes turime mokyti mokytojus, kad jie galėtų perduoti tos įgūdžius jaunimui, kad jaunimas galėtų įgyti reikiamų įgūdžių. Dėl to man labai malonu dirbti kartu su ponia Tyson. Tyson. Nes ir aš iš savo pusės e, taip pat galiu įdėti nemažai, nemažą indėlį, nors pagrindinė atsakomybė tenka jai. Finansavimo projektai. Finansuoti nepalankioje padėtyje atsidūrusius jaunus žmonės mokyklose. Ir parengti juos, geriau parengti juos darbo rinkai. Turime daug socialinio integravimo strategijų Erasmus Plus programoje. Dabar dirbame prie to, kad Erasmus Plus projektai taptų labiau prieinami žmonėms, kurie yra nepalankioje padėtyje. Mes turime rodyti uh, pagarbą ir taip pat laikytis subsidiarumo principo. Mes negalime tiesiog įkištis į valstybių narių švietimo sistemas. Gali valstybės narės būti labiau pasirengusios padėti jauniems žmonėms, kurie yra iš nepalankios aplinkos, padėti jiems darbo rinkoje, bet tai tik tiek, ką mes galime iš savo pusės padaryti, nes turime laikyti subsidiarumo. Ačiū dabar komisijos narė Tyson, prašau. Dėkoju. Ką galėčiau pridurti? Aš taip pat pasistengsiu kalbėti trumpai. Žinoma, esant reikiamom kompetencijom ir aktyviai dalyvaujant, tiesiogiai nesukursite užimtumo ir darbo vietų. Mes turime pirmiausia sukurti gerą tinkamą aplinką, tinkamą makroekonomikos klimatą. Tai galėtų uh, mums padėti ir tuomet reikėtų ir tinkamai orientuoti strateginės investicijas, pritraukti privatų kapitalą, privačius investuotojus, kad jie prisidėtų prie darbo vietų kūrimo. Kitas aspektas e, makroekonomikos mes turime darbo rinkos politiką renkti, kad darbuotojai turėtų tinkamas reikiamas kompetencijas ir įgūdžius. Taigi mes turime mokyti naujų kompetencijų ir užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp darbo pasiūlos ir kompetencijų. Įgūdžių darbo tvarkėje pagrindinis tikslas yra ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Tai mūsų komisijos šūkis suteikti lygybę visuomenėje, kuri labai įvairialypė demografinė prasme ir ekonomikos augimas yra esminis dalykas mūsų planuose. Mes žinome, kad Europa nėra vien tai, bet tai yra svarbiausias dalykas ne vien mums, bet ir e, piliečiams. Toliau. Smegenų nutikėjimas, proto nutikėjimas. Čia e, išvelgiama rizika. Bet mes manome, kad judumas yra viena iš galimybių, turime suteikti tokias galimybės. Ir čia yra žiedinis principas. Žmonės, jeigu neranda darbo savo šalyje, jie išvažiuoja kitur. Bet dažniausiai jie sugrįžta po to į savo šalį. Toliau, ekologiškos darbo vietos. Eko... Vietos ir regioniai aspektai taip pat turėtų būti traukiami. Reikia e, užtikrinti reikiamas kompetencijas e, tom ekologiškom darbo vietom. Yra visiškai aišku, kad Europoje yra pernelik mažai žmonių, kurie turi specialiųjų kompetencijų. Problema yra ta, kad mes neturime pakankamai globalaus požiūrio. Mes tik tai matome tam tikrus e, trūkumus ar poreikius atskirose e, vietos bendruomenėse ir rengiame vietos strategijas ir regionės strategijas. Čia nekalbame apie vis, visą Europą. E, reikėtų konkrečias strategijas remti įvairiais lygmenimis. Toliau skurdo klausimas ir jo ryšys su kompetencijomis. Skurdas e, izoliuoja piliečius. Mes turime kovoti visais frontais su skurdu. Tai vienas iš tų dalykų, kur mes rengiame e, rekomendacijas kiekvienai atskirai valstybei nariai. Tokiu būdu siekiame užtikrinti, e, kad būtų pagerinta vaikų padėtis, mokymas prasideda nuo vaikų darželio. Mes turime nuo pat ankstyvojo amžiaus rūpintis, kad vaikai įgytų reikiamų kompetencijų ir įgūdžių, kad vėliau jie galėtų tinkamai der, derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Mes turime šeimoms padėti, kad jos galėtų užtikrinti savo vaikų pažangą. Ir turime pasistengti komensuoti tos sunkumus, kuriuos patiria kai kurios e, šeimos. Dažnai motėms labai sunku derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. E, ši problema yra labai didelė, taip pat didelė problema e, šeimose, kur yra vienas tėvas ar motina. Toliau nedarbo klausimai. Ilgalaikis nedarbas. Per mažai yra skiriama dėmesio ilgalaikiam nedarbu, bet galbūt parlamentas turbūt pamiršo, kad mes esame rekomendacijas parengę ir mes reikalavome, kad valstybės narės atliktų įvertinimus ir įgyvendintų struktūrinius pokyčius, kovojant su ilgalaikiu nedarbu būtina susisiekti su ilgą laiką nedirbančiais, kad būtų galima suprasti jų problemas, kad būtų galima jiems pasiūlyti tokias darbo vietas, kurie atitinka jų, konkrečiai jų padėti. Reikėtų individualizuoto požiūrio, tik toks požiūris galėtų būti veiksmingas. Ir mes uh, savo rekomendacijas grindžiame geriausios patirties dalyjimusi tarp valstybių narių, nu, įvertiname, kas, kas yra veiksminga, kas ne, ir lyginame padėtį tarp valstybių narių. Ačiū pirminkė, atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Now... Ačiū. Dabar suteiksime žodį nariu, kuris jau paprašė to žodžio, bet turime labai mažai laiko. Tik viena minutė kiekvienam nariu skiriama ir penkios minutės abiem komisijos nariams atsakyti. Jau sąraše turime 11 narių, kurie nori pasisakyti. Taigi prašau laikytis nustatyto laiko vieną minutę, nes kitaip turėsiu jūs nutraukti. Pirmiausia, ponė Ranšartie, EPP, prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Keturi dalykai, dėl kurių aš norėčiau išgirsti komisijos narių nuomonę. Pirma, pagrindiniai įgūdžiai - skaityti, rašyti, skaičiuoti, kaip mes galime padėti valstybėms narėms jeigu žmonės neturi tų bazinių įgūdžių, negalės siekti pažangos. Antras dalykas. Kaip jūs norėtumėt, kaip, kaip jūs galvojate apjungti tris skirtingus dalykus? Mokymas ilgojų laikotarpių, e, įmonių mokymo procesas ir skaitmeninis mokymas. Kaip tos tris dalykus reikėtų suderinti? Trečias klausimas - komunikacijos problema. Jūs puikiai pasakėte, komunikacija tarp e, mokytojų ir verslininkų. Tarp jų didžiulė problema iškyla. Kaip būtų galima tą komunikaciją pagerinti? Ta reikėtų padaryti visose profesijose. Toliau, kaip CV turėtų atspindėti kompetencijas, o ne turimus diplomus? Reikėtų pagal temas diplomų suskirstyti su turimomis kompetencijomis. Reina. Marija Reina, socialistai demokratai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmas klausimas yra susijęs su švietimu. E, tam tikros apklausos rodo, kad yra sunkumų pasiekti puikių e, pasiekimų mokyklose. Kaip Daug kalbam apie rezultatus, tačiau kalbame apie e, vaikus, kurie nesimoko, išeina iš mokyklos. Taip pat buvo kalbama čia, kad reikia investuoti į kompetenciją, tačiau yra patirtis, kad investuojama daug. Pavyzdžiui, statybų sektorio, kur yra daug rankų darbo ir nepaisant e, E, investicijų kompetencijas, tie žmonės dažnai negali būti e, konkurencingi, nes kiti žmonės, kiti žmonės kainuoja daug pigiau tiesiog. 30-50 procentų. Ir daugiau dėl taupimo programų e, reikia investuoti į švietimą. Jeigu nekeisime taupimo programų, nebus žmonių, kurie e, turi įgūdžius nei rytoj, nei po 20 metų. Ačiū. Ačiū komisarė, e, ačiū pirmininkė, pana komisarė. Norėčiau pakalbėti apie du klausimus. Pirmiausia, judumas, nes aš manau, kad per daug e, reikia, per daug dedama pastangų, kad suteiktume pirmenybę judumui. Yra priemonių, kurios egzistuoja, yra Erasmus, tačiau yra tam tikrų problemų, kad e, pameistriai galėtų pasinaudoti, besimokantis galėtų pasinaudoti šiomis priemonėmis, nes yra problemų ir randant gyvenimo, darbo, gyvenimo vietą, yra transporto problemų. Ir kai galvojame apie darbo kelią, tai įmonių ir verslin, vadovų ir verslininkų judumas taip pat yra svarbus. Reikėtų panaudoti Erasmus priemonės čia taip pat. Ir trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tam tikrų pasienio zonų e, problemos, e, kur nėra tinkamos konkurencijos e, Nes e, yra tokių problemų, kai viena e, valstybė žmonės apmoko, paruošia, tačiau jais pasinaudoja kita valstybė narė. E, ačiū. Du trumpi klausimai. Verslumas, aišku, yra svarbus dalykas, tačiau tai siejant su vertybėmis ir požiūriais, apie ką Jūs kalbėjote, taip pat yra svarbu. Lengvas atsakymas yra įtraukti žodį socialinis prieš verslumą. Tokiu būdu parengsime jaunus žmonės, kurie pradės įmo, kurti įmonės, tačiau supras, kad reikia būti dorų piliečių ir aktyvių visuomenės narių. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie kliučių panaikinimą tarp menų, e, kūrybiškumo ir tiksliųjų mokslų. Aišku, kad mokslininkams reikia kūrybiškumo, reikia vaizduotės, kad jie įsivaizduotų e, tai, kas yra įmanoma. Tačiau to nebus, jeigu ne, e, bus e, jie mokomi menų. Todėl manau, kad tą santrumpą STEM tikslioji mokslą reikėtų išplėsti ir pavadinti STEAM, įtraukiant A raidę, kas, reiškia, kas, kas yra nuoroda į menus. Tomas Man. Ačiū labai gerai, kad užimtumo ir kultūros komitetai rengia bendrus renginius. Pamenu ekonomikos komiteto pranešimą, kur mes vertiname Europos kvalifikacijų sistemą ir tarp, tarpusavio kvalifikacijų pripažinimo sistemą. Mes norėjome, kad prof, profesinis mokymas būtų išvilktas iš viesą taip pat. Kaip ką daryti, kad pagerintume situaciją. Žinome, kad valstybės narėse yra daugiau galimybių keistis informaciją. Ir mano klausimas komisijos nariai Tyson, ar nereikėtų dvigubo mokymo sistemos, kuri taikoma sėkmingai kai kuriuose šalise. Silicio slėnyje, kur lankėmės su žintumo komiteto delegacija, matėme, kas vyksta. Skaitminiai įgūdžiai. Mes galėjome pasižiūrėti visiškai iš arti, ką jie daro ir kokie įgūdžiai yra naudojami. Bendrovės turi galvoti taip pat apie savo įmonių socialinę atsakomybę taip pat. Žmonės sako, jeigu taip e, pabrėžtume labiau, tai daugiau socialinis modelis būtų taikomas ir versle. Ačiū, noriu padėkoti abiem komisijos nariams už tai, kad jie tarpusavėje komunikuoja, nes e, labai svarbu, kad e, politikoje tai atsispindėtų. Turiu kelis klausimus. Pane Taisin sakė, kad jį norėtų gerinti įgūdžių lygį. Jį taip pat minėjo. Trūksta 20 procentų įgūdžių. Ar turite kokį nors grafiką šios politikos įgyvendinimui? Šiemet sužinosime, sužinosime PIZOS tyrimo e, rezultatus, jį truko iki 15 metų, ir, o dabar jau 16 metų pabaigoje sužinosime, ar buvo sėkmingai dėkiama ši programa, ypač plėtojant kalbinius, matematinius įgūdžius. Taip pat noriu pabrėžti, kad visose Europos mokyklose, ne tik Čekijoje, yra tam tikrų problemų. Pana Šulce, EPP frakcija. E, labai trumpai. Tačiau norėčiau pakomentuoti. Išėjau mokyklą bejau prieš 18 metų ir pamenu, kad tuomet buvo sakoma, kad mokytojai turėtų būti labiau kvalifikuoti e, ir formacinių įgūdžių prasme. Įdomu, kas vyko per tos metus, kad keliami tie patys klausimai ir dabar. Turiu klausimų apie mokymą, kuris Tai eina toliau negu darbo rinka. Jūs sakote, kad 30, 13 procentų absolventų šiuo metu dirba darbą, kuris reikalauja mažesnės kvalifikacijos negu jų turima. Tačiau lygiai grečiai e, yra nemažai studentų, kurie iškrenta iš aukštųjų mokyklų, o tai kainuoja milijardus. Tuos pinigus geriau būtų galima panaudoti kaip kitur. Todėl mano klausimas yra, kaip komisija gali užtikrinti, kad valstybės narės susiraktų paramos, tikslingai nukreipiant finansavimą, kad kvalifikuotų žmonės konkrečiai darbo rinkai. Luidžiai Morgano, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū. Du klausimai. Pirmiausia, mokymas įgūdžiai aukštajame moksle, profesinėme mokyme Visą tai. Ar tai yra būdas siekti tos būklės, kai gali būti, e, gali, gali gaus, rasti darbą. Mes žinome, kad technologijos žinios kinta labai greitai. Yra rimtų tyrimų, kurie rodo, kad per 60 metų bus atsiras šimtai naujų profesorių, kurių pavadinimo dabar net nežinome, kaip ištarti. Tai klausimas yra toks, ar jūs savo iniciatyvose galvojate apie, apie tai. Dar vienas dalykas, daug kalbėjote apie verslumo įgūdžių gerinimą jaunimo tarpe. Komisarė Tyson sakė, kad čia yra daug e, finansavimo numatyta problema yra ne tai, kad trūksta finansavimo, yra problema ir konkrečių sąlygų prasme, kad žmonės turėtų paskatų, kad būtų paskaitos skirti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ar komisija čia kaip nors gali prisidėti prie šios problemos sprendimo? Panas Vanderkandelerė. Eh, eh, IPP. Eh, vlekkeloze, vlekkeloze beurt, jį makti met uitspraak van mij. Viskas puiku, pirmininkė, jūs puikiai ištarėte mano pavardę. Ir reikia, kad komisija matomas priemonės užtikrintų perinant nuo mokymo link profesinio gyvenimo. Ir noriu paklausti, kaip o Europos lygių konkrečiai jūs norėtumėte uh, išryškinti, akcentuoti neformalius įgūdžius arba kompetencijas. Ir kaip Europos komisija galvoja pradėti projektus, idėjas, kad jauni žmonės galėtų aiškiau kalbėti apie savo kompetencijas, kad jų kelias į darbo rinką būtų lengvesnis. Ir e, reikia taip pat e, daugiau e, matomumo dėl tų įgūdžių, kurias jie jau turi. Užtikrinti geresnį matomą įgūdžių. Dėl universalių įgūdžių aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs sutinkate, kad reikia akcentuoti jaunimo organizacijų vaidmenį plėtojant tuos universalius įgūdžius, nes tai susiję ir su so socialiniais dalykais galimybė traukti jaunus žmonės ypač iš nepalankios aplinkos. Ir kaip yra galvojama užtikrinti bendradarbiavimą tarp formalaus ir neformalaus ūkdymo institucijų ar teikėjų, nes labai svarbu yra apreipti kaip galima daugiau žmonių, ne tik tai tuos, kurie daugiau ar mažiau privilegijuotai gyvena. Ačiū. Paskutinis klausėjas e, Milan Ezver, kultūros komiteto narys, EPP atstovas. Ačiū pirminkė. Norėjau padėkoti komisijos nariams abiems už e, jų pasisakymus, už atsakymus. Labai džiaugiuosi, kad mes e, dirbame ir kalbam apie tą, tos klausimus e, kartu švietimas e, labai svarbu darbo rinkoje ir aš džiaugiuosi, kad mes šiandieną kalbam apie deramus e, klausimus, e, ypač kalbant apie švietimą, apie tiksliųjų mokslų srities įgūdžius. Anksčiau buvo pernelyg daug dėmesio skiriama humanitariniams mokslams, bet netiksliesiems ir manau, kad tai nėra gerai Mes turime atverti mokyklas, e, švietimo sistemą verslo įgūdžiams ir reikia bendradarbiauti su norinčiomis tą daryti įmonėmis. Reikia užtikrinti, kad būtų mokoma geresnių įgūdžių. E, ar manote, kad Europinės programos gerai įtakoja mūsų mokyklų sistemas? Aš galvoju ir apie jaunimo garantiją, kuri gali būti labai naudinga, ypač mažinant sąnaudas. Iš vis penkias minutės e, skiriu abiems komisijos nariams. Pone Taisin, dėkoju. Aš tikrai pasistengsiu trumpai kalbėti, bet nerengva atsakyti į keturis ar penkis klausimus per porą minučių, taigi atsiprašau kolegų, jeigu nesugebėsiu e, į visus klausimus atsakyti pakankamai išsamei. E, rašyti, skaityti, skaičiuoti, tai yra bazinės pagrindinės kompetencijos, kaip, e, ką daryti, kaip dirbti su jomis. Aišku, kad tie, kurie organizuoja švietimą, jie turi užtikrinti, kad tie baziniai įgūdžiai E, susi atsirastų. CDE e, pabrėžia, kad reikia pakeisti paradigmą. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad atsakingi asmenys e, labiau bus įtraukti plėtodami mokyklų programas bet taip pat nereikia sakyti, kad viskas turi būti visur vienodai. Mes tik tai kalbame apie globalų požiūrį. Ką mes galime padaryti Europoje? Tai yra e, bendrauti su praktikais, pabandyti suvienyti, sutelkti visus veikėjus, kad būtų galima pasinauti geriausią praktiką. Bendradarbiavimas tarp įmonių ir mokslo pasaulio tai yra nepaprastai svarbu. Yra e, kai kur jau daug gerai veikiančių dalykų kai kuriuose šalyse e, valstybinės e, tam tikros institucijos, kurios gali rasti būdų susitikti ieškatiems darbo ir darbdaviams. Tai kai kur tikrai pasiteisino. Bet aišku, išliks susidėrumo principas, tačiau e, toks, tokios sistemos gali prisidėti prie e, geresnio, geresnių galimybių. Kaip e, padaryti taip, kad formalus, neformalus ūkdymas būtų labiau matomas ir kompetencijos, kad labiau būtų matomos. Reikia pasitelkti Europos sistemą. Mes numatome peržiūrėti mūsų sistemą, kad e, kompetencijos būtų labiau pripažįstamos ir kad būtų matomos geriau. Taip tariant, kad žmonės, kurie ieško e, darbo kitur, ne savo šalyse, galėtų geriau pateikti informaciją apie savo kompetencijas, net ir neformaliai įgytas. Švietimas. Mes žinome, yra žmonių, kurie iškrenta iš švietimo sistemos kurių, pavyzdžiui, sąlygos gyvenimo yra mažiau palankios. Ir mes turėtume to nepamiršti, kalbėdami ir teikdami šalims rekomendacijas Europos semestro e, kontekste. Ir taip nepamiršime, kad e, kompetencijos yra labai svarbus dalykas. E, tarptautinis pobūdis, galimybė rasti darbą, geras išsimokslimas, kuris leistų lengviau rasti darbą ir taip pat e, bendradarbiavimas e, tarp valstybinių mastų. Mes gyvename atviroje rinkoje ir kiekviena valstybė turi numatyti galimybės vidaus rinkoje Europoje. Ir reikia, kad žmonės dirbdami kitur, kitoje šalyje taip pat galėtų dirbti oriai, kad jiems būtų atlyginamas sąžininkai ir kad galėtų panaudoti savo uh, kompetencijas įgytas Europos Sąjungoje. E, mes turėtume numatyti taip pat galimybę žmonėms pasinaudoti kompetencijomis įgytomis užsienyje, užsienio šalyse. Dėl e, techninių ar tiksliųjų mokslo, apie tai klausė Tomas Mann mes turėtume ieškoti geriausių būdų, kaip būtų galima techniniam e, mokymui, profesiniam mokymui daugiau dėmesio skirti. E, mums reikia tokių įgūdžių mūsų visuomeniai, mūsų ekonomikai ir praktiniai įgūdžiai yra nepaprastai svarbus, juos reikia deramai vertinti. Nežinau, kad e, kai kuriuose valstybėse kol kas taip nėra. E, mokytojų, dėstytojų kompetencija, dar kartą noriu tai pabrėžti, reikia užtikrinti, kad mes gerai išmokslint šviestume mokytojus, dėstytojus. Ir dėl, pavyzdžiui, skaitmenių kompetencijų reikia gilinti jas. Per 18 metų, pavyzdžiui, šis sėtis taip pažengė, kad neįmanoma visko perprasti ir reikia uh, užtikrinti ūkdymą mokytojų šioje srityje. Taip pat uh, reikia uh, siekti, kad mūsų visuomenės e, pokyčius sparčius galėtų sekti ir mokytojai. Dabar ponas e, Napračičiu. Dėkoju, pirminkė, dėl geriamos uh, arenos klausimo. Egzistuoja kai kurie pagrindiniai dokumentai, pavyzdžiui, Europa 2020 ET 2020 stebėsenos apžvalgos Paryžiaus deklaracija. Tai yra saugikliai, kurie užtikrina, kad mes švietimo sistemas seksime e, socialinės traukties dalykus. Tai yra e, gera galimybė siekti mums Europoje, strategija Europa 2020 numatytų tikslų. 10 procentų, pavyzdžiui, bet dabar jau 11 procentų, e, kad būtų 10 procentų tik tai žmonių, kurie nebaigia mokyklos, kaip sakiau, dabar jau 11 procentų tas rodiklis ir mes lyg e, žengėme teisingų keliu, taip pat dėl aukštojo mokslo mes baigėme pasiekti numatytus tikslus. Dėl e, Europos 2020 tikrai mūsų padėtis yra nebloga ir galime pritarti, nacion, paremti nacionalinės švietimo sistemas, e, kad jos e, siektų toliau tų tikslų ir Paryžiaus deklaracija ET 2020. E, ten atsispindi socialinės įtraukties pagrindiniai dalykai, pagrindiniai principai susijęs su švietimu dėl e, pameistrių judumo, pameistrių programų. Noriu pasakyti, kad mes pradėjome gyventi bandomąjį eksperimentinį projektą Žanatui. E, siekiama užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir e, ilgesnės trukmės pameistrių programas numatyti. Erasmus Plus dabar dvi savaitės, tris savaitės numato tokias tik tai programas ar stažuotės ir tas eksperimentinis projektas pradėtas įgyvendinti, e, kuris, kurios metu bus siekiama sutelkti valstybės narės ir skatinti jas numatyti ilgesnius pameistrių programų laikotarpius nuo dviejų mėnesių iki metų, pavyzdžiui. Pokytis būtų tikrai e, reikšmingas Jeigu mums pasiseks sėkmingai dirbti toliau, tai mes e, turbūt e, galėsime rasti galimybių. Erasmus Plus, socialinės fondas gali suvaidinti savo vaidmenį ir mes galbūt e, užsitikrinsime sėkmę didesnė dėl STEM ir STEAM, tai yra tikslėjai mokslai, humanitariniai mokslai įtraukiant menus. Tai labai svarbu, skatinant kūrybiškumą, akademinės žinias, plėtojant ir reikia uh, užtikrinti sąsajas tarp tų uh, gyvenimo sričių. Mes turime tam tikrų projektų, kūrybiška Europa pavyzdžiui ir uh, Europos inovacijų ir technologijų institutas veikia. Uh, jo pagrindinė misija yra sutelkti e, mokslo bendromis atstovus, verslininkus, studentus ir e, egzistuoja bendrų projektų, kurie yra susijęs su inovacijomis, kūrybiškumu ir verslu. Akademinės žinios gali labai greitai pasenti. Dėl to mes e, akcentuojame įgūdžių svarbą. Reikia užtikrinti, kad žmonės turėtų pagrindinius socialinius įgūdžius, kuriuos lengva būtų pritaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje ar kasdienėme gyvenime. E, taigi todėl mes kalbame, kaip svarbu turėti komunikacijos, e, komandinės dvasios, bendradarbiavimo E, ir kitus socialinius įgūdžius, kurie galėtų padėti jauniems žmonėms geriau rasti vietą visuomenėje, užsitikrinti stabilumą didesnį. Dėl bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis aš pritariu e, tai minčiai, mes tikrai daug e, dirbame. Per pastarąsias dvi savaitės dalyvavau uh, renginiuose, kuriuose dalyvavo keletas jaunimo organizacijų. Mes kalbėjome apie e, ekstremizmo radikalizavimo problemas ir apie tai, kad įgūdžiai netitinka poreikių darbo rinkos. E, jauni žmonės, e, kurie kilia iš nepalankios aplinkos, dažnai jie E, labiausiai pažeidžiami radikalėjimo, radikalizavimo kontekste. Ir dažnai tokiems žmonėms iškyla problemų įsidarbinti. Įgūdžiai, derami įgūdžiai, e, kokybiškas švietimas E, kuris užtikrins jaunimui e, geresnius įgūdžius, gali užtikrinti ateitį, taip pat išvengti politinio nestabilumo ir e, jaunimo organizacijos yra labai svarbios veikėjos šiame kontekste. Mes remiame daug programų E, siejant formalų, neformalų ūkdymą, taip pat yra įvairių e, vietos iniciatyvų, e, socialinė įtrauktis, integracija, kultūros, sporto pagalba. Tokios priemonės yra taikomas. Mes raginame švietimo įstaigas atverti savo struktūras. tiek formaliam, tiek neformaliam ūkdymui. Eh, Ačiū komisijos nariams. Aš tik norėčiau labai trumpai, kadangi neturime laiko, dvi baigiamasias pastabas pasakyti. Visų pirma, labai svarbu, kad mes esame sukūrę darbo metodą. Tokį kaip šiandien jūs matote, Tai yra, kai pasikviečiame du komisijos narius ir bandome pritaikyti holistinį požiūrį šiam svarbiam dokumentų rinkiniui skirtam įgūdžiams. Turime tuos dalykus aptarti, kalbėdami apie dvi skirtingas kompetencijas. Ir tas požiūris dirbti kartu su skirtingais komisijos nariais tai vyko ir ministrų taryboje taip pat ir komisijoje, kai du generaliniai direktoratai dirba kartu. Ta, tą patį principą pritaikėme ir čia, ir tai mums užtikrins testinumą. Buvo padaryta į nu, nuorodą į nemažai konsultacijų, kurios yra vykdomos. Tai mes galėsime vėliau užsameu panagrinėti kalbėsime su, su profsąjungomis, su jaunimu, dirbsime vietos lygmeniu. Trečia pastaba. Mes pristatėme savo pačių padarytą tyrimą kultūros komitete, tai yra koks yra švietimas Europos e, sąjungų, kokia yra prieiga prie aukštojo mokslo. Ir mes puikiai žinome, kad šiandien mums reikia holistinio bendro požiūrio apie man socialinę politiką, kovojant su skurdu, dirbti su žmonėmis, kurie turi specialių švietimo poreikių įtraukti migrantus, taip pat žmonės su negale. Turime gerinti švietimo sistemas apskritai. Komisijos narys Naračič sakė, jog yra galimybių. Subsidarumas reiškia pagarbą organizaciniams sistemoms ir sprendimams, kurie priimti nacionaliniu lygiu. Bet mes turime atvirą koordinavimo metodą, kuris leidžia nustatyti tam tikrus kriterijus, kriterijus, kurių turi laikytis valstybės narės iki 2020 metų. Taip pat turime ir bendrą užimtumo politiką. Taip pat komisija gali renkti rekomendacijas, siūlyti, kaip galima būtų nusekliau dirbti. Vienas dalykas čia yra labai svarbus. Turime sukurti europinę erdvę įgūdžiams, švietimui ir darbui, užtikrinant vienodas galimybės. Toks yra mūsų bendras tikslas. Manau, šią prasme mes turime pabrėžti darbo tvarkėje, kad reikia peržiūrėti kvalifikacijų sistemą. Turime užtikrinti kad mes turime parengti žmonės gyvenimui kaip piliečius, tai pagerins jų įsidarbinio galimybės. Turime glaudžiai dirbti kartu ir su akademinė bendruomenė. Europoje neturime vieningo e, dvigubo švietimo modelio, turime mažiausiai keturis, reikia juos palyginti ir pasižiūrėti, kuris yra veiksmingiausias. Turime kartu spręsti šį iššūkį nes skurdas susijęs su švietimo trūkumu, su įgūdžių trūkumu ir tai neleidžia tinkamai socialiai integruotis ir patekti darbo rinką. Būtina įgyti įgūdžių, kalbant apie bendrąją kultūrą. Darbo rinka kinta labai sparčiai. Ir jeigu žmonės e, nesistengs, jie negalės atitikti kintančios darbo rinkos reikalavimų. Čia labai svarbu ir mokymosi visą gyvenimą programos, jos padės mums pasiekti sėkmės. Dėl priemonių. Turime reikiamas priemonės, tai yra nurodyta dokumentuose atitinkamuose bet reikėtų drąsiau elgtis ir kūrybingiau, kai kalba eina apie tų priemonių naudojimą. Kalbama apie įvairius žinių tipus, partnerystę tarp verslo ir švietimo sistemų, taip pat mokslinio tyrimo sistemų. Yra parengtos programos, pavyzdžiui, Erasmus, Bet reikia pripažinti formalius ir neformalius įgūdžius, kuriuos turi žmonės, o kol kas sistema mums to neleidžia, neleidžia palyginti tos turimus įgūdžius. Bet mes supratome, kad be tų pagrindinių įgūdžių, be pilietiškumo įgūdžių mes negalėsime pagerinti žmonių galimybių įsidarbinti. Dėl išteklių. Nedaug mes apie juos kalbėjome, bet manau yra būtina apie juos kalbėti, jeigu norime sukurti uh, tikrą įgūdžių darbo atvarkę. Yra išteklių sanglaudos fonduose. Reikėtų sukoordinuoti strategijas ir tikslus. Ir Europos investicijų fondas taip pat galėtų padėti. Mes susitikome su Europos investicijų banko atstovais ir matome, kad šiame fronte dar neturime pakankamų pozityvių rezultatų ir Europos investicijų fondas dar nebuvo pakankamai išnaudotas. Reikėtų aptarti, kaip galėtume suteikti konkrečių specifinių išteklių darbo atvarkiai. Noriu padėkoti abiem komisijos nariams, taip pat kolegoms, kurie prie mūsų prisijungė. Ir toliau tęsime darbą. Noriu padėkoti ir sekretariatams abiejų komitetų ir vertėjams. Ačiū. Dėkuoju visiems, noriu priminti, kad užimtumo komiteto nariai, jie turi likti, dar turime du darbo atvarkės klausimus likusius. Taigi prašau likti, kalbėsime apie socialinį fondą ir apie globalizacijos padarinių fondą. Kultūros komiteto koordinatorius kviečiu susirinkti į AS